apskritai yra ir ekonominė tema, ir ekologinė tema. Ačiū gerbiamas komisarė. Ponės ir ponai, diskusiją baigiame, balsuosime rytoj 12 val.